Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir euh, nos travaux. Labas rytas, kolegos. Siūlau pradėti darbą nuo aštunto punkto, kur nagrinėtumėm ponios Elizabeth Schroeter pranešimą savos iniciatyvos, iniciatyvą dėl darbo vietų potencialo plėtojimo naujojoje tvarioje ekonomikoje šitam pranešimui pateikta 136 pakeitimai, taigi, manau, diskusijoms daug erdvės ir iš karto suteikiu žodį pranešėjai. Yeah. Also, mich... Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti visiems už didelį susidomėjimą ir už tą pakeitimų gausą. Ir aišku, buvo pasiūlymo išbraukti kai kurias formuluotės iš pranešimo. Ir tikriausia, kas, kam yra tekę būti pranešėjais, tai žino, kad kartais na, būna tokių pagėdavimų išbraukti vienas ar kitas formuluotės, tačiau buvo daug ir tokių pakeitimų, kurie pagerina teksto kokybę. Buvo bandyta kai kurias pastraipas e, pakeisti ir aš manau, kad galime įtraukti pakeitimuose numatytus e, formuluotės į tekstą. Penki komitetai rengia savo nuomonės ir iš jų sulaukėme dar 60 pakeitimų. Daugelį komitetų vyko jau balsavimas, mes sudarėme tokį uh, um, laikinąjį sąrašą, ko komitetai teikiantys nuomonės e, nori. Įtre komitete buvo pateikta labai daug pakeitimų ir keičiamas tiesiog pats pranešimo turinys. Sulaukiau daug postumių ir naujų minčių ir šešėliniams pranešėjams Aš parašiau, kad tiesiog kol kas dar negalime tartis dėl kompromisinių pakeitimų, todėl kad turime sulaukti įtre pakeitimų ir tik tada galime formuluoti kompromisinius pakeitimus e, įvairiose srityse, atsižvelgdami į įtrę nuomonę. Įtrę pakeitimų ir nuomonę sulauksime šiandien ir jei ne šią savaitę, tai iki pirmadienio nusiųsiu visus pakeitimus šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai. Ir kitą savaitę susėsime prie stalo ir kartu um, išanalizuosime visus pakeitimus. Jų yra tikrai daug, dėl to mums reikia daugiau laiko. Be to, aš su kai kuriais kolegomis e, kalbėjau, kalbėjau su kolegomis, kurie atsintė labai individualius pasiūlymus. E, manau, kad svarbu ypač pakeitimus teikusiems kolegoms ir šešėliniam, šešėliniams pranešėjams, kad jie žinotų ir mano reakciją, aš aiškiai pasakiau, kad kai kuriuos pakeitimus įtrauksiu kaip dalį kompromisinio pakeitimo. Aišku, aš pasisakau prieš e, pačių pavadinimų keitimą ir prieš išbraukimą kai kurių formuluočių, nes tai yra pranešimas savo iniciatyva. Todėl norėčiau, kad pats pranešimo turinys išliktų nepakitęs. Galbūt e, būtų protinga, kad ir šešėliniai pranešėjai pakomentuotų bendrai pakeitimus. Manau, tikrai nereikėtų gilintis į kiekvieną pakeitimą. Manau, kad galbūt raštu turėtų kiekvienas išsakyti savo nuomonę. Dabar tik tai bendrasias pastabas. Ačiū. Pane Sair Liudvicen po to. Yes. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Liityn näihin esittelijän kiitoksiin. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir, atsiprašau, šešėliniams pranešėjams ir kolegoms pateikusiems pakeitimus. Manau, kad tokiu būdu galėsime na, teigiamą linkmę pakeisti visą pranešimą. O pirmiausia, norėčiau pakomentuoti e, pakeitimus nuo 7 iki 17. Čia yra daromos nuorodos į pačius šaltinius. Manau, kad e, protinga tokias išnašas daryti. Pakeitimuose nuo 10 iki 13. Čia kalbama apie darbo vietų potencialą, kalbama apie mokestinės e, subsidijas ir lengvatas, taip pat apie tiesioginės subsidijas darbo vietoms kurti. Savo pakeitimuose aš noriu pabrėžti, kad reikėtų atsižvelgti į įvairių e, mokslinių tyrimų ir analizių rezultatus. Reikia moksliškai išnagrinėti ar subsidijos mm, yra tvarios. Reikia, yra tikrai daug mokslinių tyrimų ir jų rezultatais turėtume pasinaudoti. Aišku, visiems, ypač ekonominės krizės akivaizdoje, reikia daugiau darbo vietų, reikia, kad gerovė vėl sugrįžtų į mūsų ekonomiką. Tačiau reikia pamastyti ir apie tai, kad viešasis sektorius kol kas labai silpnas. Mūsų valstybės yra labai įsiskolinusios, todėl ypač kalbant apie e, subsidijavimą ar e, mokestinės lengvatas, turime labai atsargiai čia kelti kokius nors reikalavimus. Reikia laikytis bendrojo požiūrio. Taigi turime matyti tą bendrąją ekonomikos perspektyvą. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį noriu pabrėžti ir savo pakeitime. Tada pakeitimai nuo 14 iki 16. Čia daugiau e, kalbama apie pačias darbo sąlygas. Čia mes e, ieškome kompromisų ir turėtumėte nepamiršti kad būtent Skandinavijos šalyse yra paplitusios kolektyvinės sutartys. Ir jei kalbame apie darbo vietų tvarumą, apie tvarias darbo vietas, tai negalime pasakyti, kad vienos darbo vietos yra blogesnės, kitos geresnės. Turime stengtis išsiderėti tokias darbo sąlygas, kokias sugeba išsiderėti ir vadinamųjų senųjų ekonomikų darbuotojai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Kur, kurie mano supratimu yra labai svarbus, tai yra kvotos. Šiaurės šalyse yra taip, kad kvotomis nesistengiama užtikrinti lyčių lygybės principo taikymo. Mes tiesiog akcentuojame tai, kad darbuotojai turi turėti vienodą e, išsilavinimą ir tik tokiu būdu, sakykime, moteris e, galės e, užimti tas pačias pozicijas kaip ir vyrai. Pakeitimai nuo 102 iki 110 kalbame apie mokesčius ir mokesčių perkelimą. Ir turiu pasakyti, kad būtent šios krizės akivaizdoje reikia būti labai atsargiems reikalaujant naujų mokesčių, nes ypač įmonių situacija, kalbant apie vadinamąjį Tobino mokestį, ar kitus mokesčius gali būti labai sudėtinga. Todėl aš nepalaikau pranešėjos pranešime suformuluoto tų minčių. Manau, kad bendraja prasme turėtume pasakyti, kad turėtume stengtis kurti vadinamas žaliasias darbo vietas. Tikrai turime apsispręsti, ar mes kalbame apie tvarias darbo vietas, ar apie žaliasias ekologiškas darbo vietas. Neturime tų savokų painioti. Taigi pranešimas turi būti labai gerai struktūruotas. Aš pasisakyčiau už tvarias darbo vietas apie tai kalbėjau ir anksčiau, todėl kad žaliosios, ekologiškos darbo vietos e, turi ir tam tikrą politinį koloritą, jei taip galiu pasakyti. Oh, Na, gal tai e, ne, nebūtinai. Mm, čia tie lingvistiniai e, dalykai, kurie vieni žaliesiams patiktų, galbūt galime mes kažkaip su, sujungti ir tas žalias ir tvarias vietas, kad tiktų visiems. Liudviksom. Okay, kolegur. Ačiū už žodį. Aš norėčiau pradžioje visų pirma padėkoti pranešėjai už jos puikiai atliktą darbą. Peržvelgiau pakeitimus ir matau, kur uh, yra siekių patobulinti tekstą, bet yra ir kitų. Ir man ne visai aišku, ko yra siekiama, kai uh, prašoma išbraukti nuorodas į ilgalaikį planavimą, pavyzdžiui. Tikrai pramonė tam nepritartų. Iš savo patirties, darbo patirties pramonėje žinau, kad būtina turėti ilgalaikius darbo planus, kad galėtume aiškiai žinoti, kas mūsų laukia ateityje ir planuoti ateityje. Ir tai nėra kokia neįveikiama problema. Iš tikrųjų galima e, bandyti sudarinėti ilgalaikius planus dėl darbo vietų kūrimo. Na ir yra taip pat visa virtinė pakeitimų, kurie labai panašus arba netgi identiški. Kaip ten bebūtų, e, tikrai turime tęsti diskusiją toliau ir kai tik tai gausime kitų komitetų nuomonės, kitą savaitę turėtume pradėti jau ieškoti kompromisų. Nes e, pati problema yra tokia svarbi, kad e, būtina surinkti kuo didesnę daugumą ir paramą. Ir tada galėtume bandyti išvengti susiskirstimo pagal politinės linijas. Dabar Tomas man. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti Elizabet Šrioder ne tik už jos pranešimą, tačiau ir už tai, kad e, ji pageidavo aktyvių diskusijų. Aš nesu šį kartą šešėlinės pranešėjas, tiesiog pakeičiu, pateikiau keletą pakeitimų, tačiau visiškai pritariu pranešėjai. Dėl moterų kvotų kolegė e, Sari jau kalbėjo apie kvotas pasiūlyme yra minima 40 procentų kvota. E, Vokietijos ministrė taip pat e, kalbėjo apie kvotas, tačiau Zari Esai kalbėjo apie tai, kad nereikėtų konkrečios kvotos minėti. Manau, kad jei numatysime tam tikrą konkretų skaičių, ir ją reikalausime vadovaujamuose postuose tam tikros skaičios moterų, tai toli nenaisime. Aš e, pateikiau pakeitimą ir susijusi su aplinkosaugos reikalavimais. E, kalbant apie tos žaliasias darbo vietas, aišku, turime stengtis, kad kuo daugiau įmonių uh, laikytųsi ekologinių standartų, tačiau jei tokiu būdu įvyks darbo jėgos perkėlimas, tai taip pat nieko nepasieksime. Aš puikiai žinau, kad besivystančios šalis e, tų kai kurių ekologijos standartų niekada nepasieks, tačiau tose šalyse esama ir ekologinių standartų suvokimo, todėl man būtų įdomu sužinoti, ką pati Elizabet mano šiuo klausimu. Uh, Noriu pasveikinti Elizabet parengus tokį puikų pranešimą. Tikiuosi, kad ji atras laiko visus pakeitimus išnagrinėti, nes pranešimas tikrai yra labai svarbus ir labai svarbu e, būtų iš anksto susitarti dėl kompromisinių pakeitimų, kad vėliau nevyktų didelė e, politinė kova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Tarsas, mūsų šešėlinis pranešėjas, negalėjo šį rytą dalyvauti, paprašė mane keletą pastabų pasakyti jo vardu. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už atliktą darbą ir apskritai, kai e, kalbame apie šį pranešimą, būtina paminėti ir strategiją 2020 metams. Dabar e, dėl konkrečių pakeitimų, 32 pakeitimas e, Ponas Terksas galvoja, kad nereikėtų sudarinėti tokio mm, e, e išskirtinio e, sąrašo. Tolesnis pakeitimas 40. Jis mano, kad ES strategija 2020 e, tie dalykai jau yra numatyti ir kad antrąją strategiją kurti gal nebereikėtų. 60 pakeitimas. Jis sutinka, kad reikia kovoti su diskriminacija bet neturėtume susitelkti vien tik dis, ties diskriminacija prieš moteris ir jis neremia taip pat ir kvotų pasiūlymo ir aš pati ketinu tam pritarti. Yra, atrodo, dar ir 95-asis, e, kuris e, užgriebė truputį per plačiai. 71 pakeitimas e, dėl pavojingų darbo santykių ir taip toliau. Jisai e, sako, kad e, sukurti sąlygas e, atstovaujančiųjų e, organų e, kūrimui įvairiose valstybėse narėse yra pačių valstybių narių e, iniciatyva ar prerogatyva. Dėl 79 pakeitimo jis taip pat sako, kad Belgijoje, pavyzdžiui, pasiūlymas e, negalėtų būti įgyvendinamas dėl e, Tobino galimo mokesčio, e, kol kas jis negalėtų šio, e, šios idėjos paremti. E, tai tokie yra pakeitimai, dalį iš jų aš patyrėmiu ir aš manau, kad ir toliau mes galėsime apie tai dar padiskutuoti. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc. Pone Plamba. Pirmininkė, noriu padėkoti už dialogą, už labai konstruktyvų požiūrį. Ir poniai Šroder norėčiau paminėti aplinkos komiteto pranešimą ir paprašyti atsižvelgti į aplinkos komiteto pastabas. Nes jeigu norime pasiekti tų tikslų, kuriuos mes keliame strategijai 2020 metams, labai svarbu atsižvelgti tai, kad ekonominė, socialinė politika, tai taip pat ir aplinkos politika būtų tinkamai gyvendinama europinių, nacionalinių ir vietos lygmenių. Manau, kad labai svarbu būtų atsižvelgti į tai, kad reikia keistis pažangiają praktiką tam, kad būtų galima realiai pasiekti sėkmės visur. Ir manau, kad tas keitimasis pažangiaja praktika turėtų būti prioritetas, nes tokiu būdu mes galėtumėm vadovautis geriausiais tvaraus vystimosi modeliais. Būtent todėl e, norėčiau pasiūlyti e, vadovautis taip pat ir TDO, Tarptautinės darbo organizacijos apibrėžimais. Tai yra uh, kas tai yra žaliosios darbo vietos, tai būtų um, tvarios darbo vietos, kurios leidžia um, pado, padoraus darbo, darbo vietos, kurios leidžia siekti tvaraus aplinkos vystimosi. Taigi norėjau paprašyti atsižvelgti tas pastabas. Ačiū. Pone Figereido yra užsirašusi ir manau, kad gal ties tuo ir galėtumėm užbaigti pasisakančių sąrašą. Pone Figereido. Dėkuoju pirmininkė, norėjau tik tai pasakyti komitetui, o pranešėja jau tai žino, kad aš esu nuomonės autorė pramonės komitete šiuo klausimu. Šiandieną kaip tik ten bus balsuojama dėl tos nuomonės kaip tik tuo metu, kai čia mm, balsuosime dėl minimalaus užmokesčio. Man labai sunku iš tikrųjų persiplėšti būti dviejose vietose. Iš karto. E, o šiaip <clears throat> aš <clears throat> manau, kad yra pakankamai daug gerų pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad jūs iš savo pusės galėsite atsižvelgti į tai, kas bus nuspręsta mūsų komitete. Dėkui. Madame la, la rapportrice, pour conclure ce débat. Ir paprašysime pranešėjos dabar užbaigti diskusijas. Vinkuliai. Ačiū labai kolegiams ir kolegoms. Aš e, pasižymėjau jūsų mintis ir mielai norėčiau sureaguoti į kiekvieną jūsų mintį, tačiau pasistengsiu tai daryti kaip galima greičiau. Pirmiausia, dėl mokslinių tyrimų. Aš pranešime pasirinkau tokią formuluotę, kurioje daroma nuoroda į komisijos dokumentą užimtumas 2009. Aš labai samoningai neminėjau kitų mokslinių tyrimų, o tik tuos, kurios atliko komisija. Nors aš aišku susipažinau su kitais moksliniais tyrimais, nes priešingo atveju tas mokslinių tyrimų sąrašas būtų tikrai begalinis. Um, ant antra, antroji mintis e, Zari. E, sutinku, reikia, kad mūsų požiūris e, būtų bendrojo pobūdžio, turime matyti visą ekonomiką. Aišku, pastebėjau, kad kalbant apie tarifus, apie socialinės partnerystės, valstybės narės čia atstovauja skirtingas pozicijas. Tačiau sulaukėme ir tokių pakeitimų, kurie eina visiškai kita linkme. Todėl buvo e, siūloma pasirinkti formuluotę for some member states, kai kuriuose valstybėse narėse ar kai kurioms valstybėms tarėms. Na, aš aišku atsižvelgsiu ir jūsų pasiūlymą dėl kvotų. Turiu pasakyti, kad šis klausimas yra dar sudėtingesnis, nes ir e, moterų komitetas taip pat e, parengė savo nuomonę. Aš atsižvelgsiu į būtent FEM komiteto pakeitimus. E, dabar kol kas aš tas dvi skirtingas formuluotės uh, suformulavau skirtingose pastraipose, turėdama omenyje, kad FEM komitetas kaip tik e, teikia ir savo pasiūlymą ir aš dabar nusprendžiau atsisakyti savo formuluotės ir perimti FEM komiteto formuluotę. Na ir po to pamatysime, kas iš to išeis. Manau, kad reikėtų suteikti galimybę moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui būtent m, priimti galutinį sprendimą dėl šio pakeitimo. Kalbant apie kitas, kitus pakeitimus apie Envi komiteto nuomonę. Mes tikrai bandėme atsižvelgti į jūsų nuomonę ir jūsų teiktus pakeitimus, tačiau yra ir tokių sričių, kurioje įvyksta mūsų kom skirtingų komitetų kompetencijų kolizija. Nes tikrai kai kuriuose srityse mes turime pasirinkti griežtesnį vertinimą, tačiau ten, kur akivaizdžiai viena ar kita formuluotė priklauso būtent kitam komitetui, mes ir pasirinksime kito komiteto teikusią nuomonę formuluotę. Kartu su Ilda mes peržiūrėsime visus pakeitimus ir dėl teisinės bazės. Ir atitinkamai suformuluosime kompromisinius pakeitimus ir sudarysime balsavimo sąrašą. Manau, kad balsavimo sąrašas bus gan ilgas, tačiau mes jūs apie jį informuosime laiku. Dėl tvarių arba žaliųjų darbo vietų. Taip, šis klausimas taip pat yra sudėtingas. Aš supratau, kas neramina kolegę Zarį, mes e, atsižvelgėme ir į kitų komitetų pakeitimus, jie reikalauja e, formuluotės žaliosios darbo vietos, tačiau daug ką, ką minėjo kolegė Zarį, mes perimsime. Dėl ES 2020 strategijos, manau, kad kritika čia yra tinkama. Aš, e, aišku, galėjau pakalbėti, aptarti šios reikalus ir e, su komisijos atstovais, tačiau turiu pasakyti, kad man nepavyko susisiekti su šiais atstovais. Manau, kad e, kalbant apie sinergijos poveikį, apie jį kalbėjome ir su Belgijos atstovais. Mes manome, kad reikėtų pabandyti atsižvelgti į tas pagrindinės ES iniciatyvas, kad tokiu būdu visos pusės gautų naudos. Mes nenorime pa pasakyti, kad mes pasisakome prieš ES 2020 strategiją, tačiau mes manome, kad galime iš įvairių iniciatyvų gauti daugiau sinergijos visoms pusėms. Dėl socialinių partnerysčių aš dar kartą patikrinsiu pačią formuluotę, dėl TDO apibrieščių ar apskritai ap, dėl apibrieščių, kas yra žalesis darbas, aš pasižymėjau kolegos man e, pakeitimą. Ir manau, kad kompromisinį pas, pakeitimą ir suformuluosiu remdamasi kolegos mano pakeitimu. O dėl 44 pakeitimo, aišku, aš galiu įtraukti šį pakeitimą be jokių didesnių apmąstymų. Ačiū. Merci beaucoup. Um, sur cette base. Ačiū. Taigi, tuo pagrindu mes balsuosime dėl panašių ir pranešimo. Uh, Liepos 13-14 dienomis posėdį, posėdžiuose. O dabar pereikime prie balsavimo. Atsiprašau, kad penkiom minutėm e, vėluojame, turėsime bandyti prisivyti. Tikiuosi, kad visi atsinešite balsavimo korteles, jeigu jų prireiktų. Pradėsime iš karto nuo ponios Mohan pranešimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarių fondo funkcionavimo ir finansavimo. Taigi, pirmam punktui trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Panašu, kad atmesta, bet galime pasitikrinti. Jūs neturite kortelės, pane Krista. Taip. Jūs balsuojate už. Gerai. Ar daugiau visi turi korteles? Visi jau spėjote pabalsuoti, tai balsavimą baigiame. Ai, ir jūs neturite kortelės, kai balsuojate. Mm, gerai, prieš e, 15 už 21 prieš atmesta. Ketvirtas Umen Ruiten kas už, kas prieš. Sulaikė priimta. Po pirmą pakeitimą yra žodinis pakeitimas. Pone Mohan, jūs norite jį pristatyti? Taip, pirmininkė. Jei leisite, mes čia teikiame mm, suderintą žodinį pakeitimą, dėl kurio susitarėme, tam, kad būtų galima e, gal, galvoti apie šio fondo derinimą su ESF. Yra toks žodinis pakeitimas, prašo prisitaikėm prie globalizacijos aptarių fondo testinumo iki kito e, tarpinio finansinio plano peržiūros laikotarpio 2000, peržiūrėtų variantų 2009 metais tam, kad būtų galima sureaguoti į um, skubiai kitančias krizinės situacijas. Taigi, prašau jūsų balsuoti už tokį pakeitimą. Kas už? Prieš? Kas prieš, prašom? ir susilaikė. Priimta. Keturiems balsavus prieš. E, penktas pakeitimas antram punktui, kuris Kornelisinkas už, prieš, susilaikė, priimta. Kiti pakeitimai atkrenta, tuomet ant Antram naujam punktui turime pakeitimą, kurį pateikė trys, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau po antro punkto A kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias punktas. 11 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, 12 suderintas, kas už, prieš susilaikė priimta, 13 pakeitimas atkrenta. Po trečio punkto 14 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta po trečio punkto 15 pakeitimas. Čia prašome atskiro balsavimo. Prašau balsuoti dėl viso 15 pakeitimo, be žodžių rengiantis taikymui, kas už šį pakeitimą be tų žodžių prieš susilaikė priimta, kas da, už tai, kad įterptumėt to žodžius prieš susilaikė. Šie žodžiai nebus įterpti. Po trečiojo punkto 16 pakeitimas Kornelis Enkas už, prieš, susilaikė priimta. 17 Hendelkas už, prieš, susilaikė atmesta. 18 to paties autorios kas už, prieš, susilaikė atmesta. 18 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 20 kas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas punktas 21. Dar den pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. 21. Suderinamas kas už. Prieš susilaikė atmesta. Po penkto punkto 23 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Po penkto 24 Kornelis Senkas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas punktas 25 pakeitimas Griunimer, kas už prieš susilaikė priimta, 26 Kornelis Sen suderinamas, kas už prieš susilaikė priimta, 27 kas už prieš susilaikė priimta. Vis dar ties šeštų punktų esame, 28 pakeitimas Tai yra lingvistinis pakeitimas. Čia angliškam variante yra e, lingvistinė korekcija. Pone pirmininkė, E, Marin Harkin atkreipė mūsų dėmesį į anglišką variantą kuris nebuvo aiškus ir tam, kad jis įgytų prasmės, tai yra siūloma tokia lingvistinė korekcija angliškam variantui. Jei tai yra tik tai lingvistinė korekcija, aš neprašysiu balsuoti dėl to. Jeigu tai yra turinio pakeitimas, tuomet prašysiu balsuoti, o jeigu tik lingvistinis, tai ne. Madame la Prezidente. Pone pirmininkė, jei leistumėt, man atrodo vis tik tai čia eina kalba apie prasme pakeitimo, tai yra turinio reikalas, tai prašyčiau balsuoti. propos. Moi, je, je lis les deux textes. Perskaičiau abu du tekstus. Ragina valstybės narės, kurios gauna naudos iš šio fondo, užtikrinti gyvenimo efektyvumą ir patvirtinti individualų požiūrį. Angliškai ragina valstybės narės, kurios gauna naudos iš šio fondo, veikti labai efektyviai ir taikyti individualų požiūrį. Mūsų pranešėja siūlo tokį pakeitimą pagerinti įgyvendinimo efektyvumą ir priimti. Aš manau, kad jeigu mes patvirtinsime šį Mm, pakeitimą reikės ir prancūzišką variantą pakoreguoti, nes pagerinti gyvendimo efektyvumą, tai tuomet ir prancūziškam tekste palyginkime mm, tie, kad tos valstybės narės, kurios gauna naudos iš mm, fondo, turi o, užtikrinti jo efektyvumą. Tai iš tikrųjų yra skirtumas. Tai jeigu mes pakeičiame anglišką variantą, mes turėsime ir prancūzišką variantą keisti. Tai jau nebėra lingvistinis e, pakeitimas, tai yra turinio pakeitimas. Kas dabar už 28 pakeitimą balsuojate? Gerai, jis patvirtintas. 29 yra suderinamas, prašau balsuoti kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 suderinamas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 7 septinto punkto B kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 31 pakeitimas atkrito, taip pat kaip ir kiti. Taigi po 7 punkto 37 pakeitimas. Panios Hirškas už, prieš, susilaikė priimta. Po 7 punkto 38 Kornelis Enkas už, prieš, susilaikė priimta. 39 Obermajer, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 to paties autorius, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 punktų 41 Kornelis Ankas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 41. Ar visi jau spėjote pabalsuoti? Balsuoti baigiame. Atmestas pakeitimas. 43, 42, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43, suderinamas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 44 e, dar dens suderinamas kas už, prieš susilaikė priimtas 45 suderinamas kas už, prieš susilaikė priimta 46 devintam punktui kas už, prieš susilaikė priimta po devinto punkto 47 pakeitimas atkrito, kadangi kompromisas patvirtintas, toliau po 9.48 Kornelisin prašoma atskiro balsavimo. Už pirmą dalį balsuojame, kas už prieš priimta, kas už antrą dalį prieš susilaikė atmesta po 9.49 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta po 10. .00 50 pakeitimas plumkas už, prieš susilaikė priimta. 51 kas už, prieš susilaikė priimta. Po 10 punktą 52 Kornelis Ankas už, prieš susilaikė atmesta. 11 punktas 54 dar den pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Po 11 punkto 55 handel pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. Po 11 vis dar punkto 56 ponios Hirškas už prieš susilaikė priimta. Po 12 punkto 53 handelkas už prieš susilaikė priimta priimta. 57 pana Darden atkrenta, kaip ir 58, taigi A konstatuojamoji dalis po jos. Pirmas Kornelisen pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Po B konstatuojamosios dalies antras pakeitimas kelių autorių kas už, prieš, susilaikė, priimta. Siūlau dabar elektroniškai balsuoti Tai yra galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. 33 balsavo už, 34 balsavo už, vienas prieš ir septyni susilaikė. Taigi mes galime pasveikinti mūsų pranešėją. nous en venons euh, au point 10, au vote. Dešimtas punktas balsuojame dėl ponios Figereido pranešimo, dėl minimalių pajamų vaidmens, kovojant su skurdu ir skatinant um, įtraukiančią visuomenę Europoje. Pirmam punktui Pirmas kompromisinis pakeitimas trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kiti pakeitimai atkrenta ir iš karto periname po pirmo punkto 70 pakeitimas, ronzulį, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 dėlykas už, prieš, susilaikė, priimta. 72. Günšil Steinruk, su žodiniu pakeitimu, kur yra pasakyta. Taigi, po pirmo punkto 72 ponių Gonš ir Steinruk pakeitimas, kuriam yra pateiktas žodis pakeitimas, čia yra po pabrėžę, kad vienas iš efektyviausių būdų ir taip toliau. Taigi galime balsuoti už 72, kas už prieš susilaikę priimta, po pirmą pakeitimą 73 pakeitimas pupakis, kas už prieš susilaikę priimta, 74 kas už prieš susilaikę priimta, 75 ponios Ranzuly pakeitimą su žodiniu ponios Figereido pakeitimu, kur taip pat įterptas žodis vienas iš. Taip pat kaip ir ankstesnėme 72 pakeitime. Kas už šį pakeitimą prieš susilaikė priimta. 76 pupakis pakeitimas. po pirmo punkto. 77 pakeitimas, pono Pupakis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Po antro punkto 77 pakeitimas Upakis, kas už prieš susilaikė priimta. Antras punktas J kompromisnis pakeitimas trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po antro punkto. 86 kretų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 85, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 85 pakeitimas. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimą baigėme. 20 už, 22 prieš. Atmesta. 88 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 87 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta po antro punkto. 89 pakeitimas pono Dardenkas už, prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimtas Figereido kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimt pirmas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 91. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimą baigėme. Taip. Teisingai sakėte, 23 už, 19 prieš, vienas susilaikė. Taigi priimta. 92 tai yra lingvistinis pakeitimas ir dėl jo nebalsuojame. 93. Pono Dardenkas už, prieš susilaikė, priimta. Taip, taip, atsiprašau, sako pirmininkė, atmesta. Gerai, gal pasitikrinkime elektroniškai dėl 93. Visi baigėte balsuoti, balsavimą baigėme. 22, 22. Atmesta. 94 Figerėdo kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 95 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 96 Prašoma balsavimo dalimis. Balsuojame dėl pirmos dalies iki paskatų. Kas už šią dalį? 96 prieš. Susilaikė. Priimta. E, atmesta, atsiprašau. Antra dalis, aš suprantu, nebeturi prasmės. Taigi 97 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečias punktas - K kompromisnis pakeitimas, kurį teikia trys frakcijos kas už, prieš susilaikę priimta. Taigi kiti pakeitimai šiam punktui atkrenta ir iškart periname po trečio punkto 110 pakeitimas atkrito, kadangi kai kompromisą priėmėm, taigi balsuojame dėl um, po trečio punkto. Atsiprašau, pirmininkė pasitaiso. Dėl trečio punkto pakeitimai visi čia yra krūvoje. Jie visi atkrenta, neaiškiai čia parašyta, taip, bet atrodo, kad jau aišku, ne, kadangi prieimėme kompromisą, nebereikia balsuoti dėl pirminio teksto dabar. 111 Ronzulykas už, prieš, susilaikė, priimta. 112 Pupakis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 113 Obermajer kas už, prieš, susilaikė, atmesta 114 darden, kas už, prieš, susilaikė, priimta 115 dėly, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai. Jei visi spėjote balsuoti, balsavimą baigiame. 19 už, 24 prieš atmesta. Po trečio punkto 116 grūny e, pakeitimas prašoma balsavimo atskirai dalimis. Pirmoji dalis iki iš skurdo, kas už, prieš susilaikę priimta. Kita teksto dalis, kas už, prieš susilaikę priimta irgi priimta. 117 dalykas už, prieš susilaikė, atmesta 118 pačios autorės kas už, prieš susilaikė, priimta 119 grūnykas už, prieš susilaikė, priimta 120 ranzulikas už, prieš susilaikė, priimta 121 dalykas už, prieš susilaikė, priimta. Ketvirtam punktui yra L kompromisnis pakeitimas keturių frakcijų, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Po jo ketvirto punkto 128 Figereido, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 129 nereikia balsuoti. Po ketvirto punkto 131 pakeitimas Zimmer ir Hendel su ponios dėlį pateiktų žonių pakeitimu. Čia kalbama pagal rašytinę deklaraciją nuris 0111-2007 metų ir naujas punktas reikia Mm, ES pagrindinį tikslą dėl skurdo paversti konkrečiais pasiekiamais nacionaliniais tikslais dėl prioritetinio ES socialinės įtraukties strategijos klausimus. klausimų. Ar yra prieštaravimų? Ne, tai tuomet balsuojame dėl 131 pirminio pakeitimo teksto be žodinio dėlyp. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime, man atrodo, kad atmesta. Jei visi balsavote, balsuoti baigėme. 19 už, 25 prieš, vienas susilaikė, aiškiai atmesta. Toliau po ketvirto punkto 130 manęs dėlį pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šimtas trisdešimt antras grūnykas už, prieš susilaikę. Neaiškiai balsuojate, tai prašysiu elektroniškai dėl 132. Jei visi balsavote, balsuoti baigiame. 22 už 8 prieš priimta. 133 dalykas už prieš susilaikė. Atmesta 134 kas už. Šimtas trisdešimt ketvirtas, kas už kas prieš susilaikė. Atmesta šimtas trisdešimt penktas. Gerai, pasitikrinkime dėl 134, bet matysite labai iškus rezultatas. Jei visi balsavote, balsavimą baigėme 21 už, 23 e, prieš, na, nėra gal ir toks aiškus tas rezultatas, bet vis tiek atmesta. Penktas punktas A, atsiprašau, pirmininkė pasitaiso. 135 dar Ciber ir Hendel, kas už. Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. A, taip, priimta, pasitaiso pirmininkė. Penktas punktas. M kompromisinis pakeitimas. Kas už M pakei, kompromisinį pakeitimą, kas prieš, susilaiko, aiškiai priimta. Toliau po penkto punkto 148 įgereido, kas už, prieš, susilaikė, aiškiai priimta. Po penkto punkto 149 ponios dėlį pakeitimas su ponios Figereido žodiniu pakeitimu. Kas už. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, nėra. Tai tuomet balsuojame dėl 149 pakeitimo su tokiu žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Po penkto punkto, tas 20, ponios Sipel. Pirmininkai vėl pasitaiso 150 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Alors on me signale qu'il y a une erreur sur vos listes de vote. Ce n'est pas le 152 n'est pas 152 neatsimtas pasirodo, 154 yra atsimtas, taigi turime balsuoti dėl 152 figereidos praneš, pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 153 dalykas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 153 pakeitimas. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 21 pour, 20... 21 už, 22 prieš, atmesta. 154 atsimtas, taigi 155 dėlykas už. Prieš susilaikė. Priimtas 155, 156 pupakis kas už. Prieš susilaikė priimtas 157 to paties autoriaus kas už. Prieš susilaikė priimtas 158 dėlykas už. Prieš Priimta. 159 tos pačios autorės kas už. Prieš. Susilaikė. Taip pat priimta. Šeštam punktui. N kompromisinis pakeitimas keturių frakcijų kas už. Prieš susilaikė priimta. Po šešto punkto 165 pranešės pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. Po šešto punkto 167 Dardenkas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 168 kas už. Prieš susilaikė priimta. 169. Ponios Jerokos kas už. Prieš susilaikė priimta. 170 pranešėjos kas už prieš susilaikė priimta. 171 pranešėjos kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas punktas, o kompromisnis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Po septinto punktas 179 ronzulį, kas už, prieš susilaikė priimta. 180 kas už, prieš susilaikė priimta. 181 pupakis su mm, autoriaus žodinių pakeitimų, kur siūloma išbraukti vienodomis sąlygomis. Jeigu nėra prieštraujančių žodiniam pakeitimui, tai kas dau 181 pakeitimą prieš susilaikę priimta. 182 to paties autorius kas už, prieš susilaikė priimta, 183 kas už, prieš susilaikė priimta, 184 ronzulį kas už, prieš susilaikė priimta. Šimtas aštuoniasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Po aštunto punkto. Aštuntas pakeitimas. Pirminkė pasitaiso. 186 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Vis dar po aštunto punkto. Prašoma pasitikrinti elektroniškai dėl 186. Jei visi balsavote, balsuoti baigiame. 34 už 11 prieš. Pone, man tikrai pagristai paprašėte pasitikrinti priimtą. 187 su pranešėjos žodiniu pakeitimu kas už 187 pakeitimą prieš susilaikė priimta. Dabar įtraukos. Po pirmas įtraukos, pirmas pakeitimas trijų autorių kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktą įtraukti trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Po penktos įtraukos ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau Šeštas pakeitimas su žodiniu pranešėjos pakeitimu. Jeigu niekas neprieštarauja, šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktą įtrauką A kompromisnis pakeitimas keturių frakcijų kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau po 16 įtraukos 10 pakeitimas dėlykas už, prieš, susilaikė, priimta. Po 17 įtraukos 11 pakeitimas dviejų autorių, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perinam prie konstatuojamųjų dalių. Po konstatuojamosios dalies 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. B konstatuojamai daliai, B kompromisinis pakeitimas keturių frakcijų, kas už, prieš susilaikė, priimta. Po B konstatuojamos dalies 15 pakeitimas dėlykas už, prieš susilaikė atmesta. C konstatuojamoji dalis 16 pakeitimas Guns ir Steinruk pateiktas kas už, prieš susilaikę priimta. Dekonstituojama dalis 17 pakeitimas su pačiu autoriu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E konstatuojamoji dalis 18 pakeitimas tų pačių autorių, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po E konstatuojamosios dalies 19 ronzulį pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. F konstatuojama dalis C kompromisinis pakeitimas keturių frakcijų, kas už, prieš prieš susilaikė priimta. Po F konstatuojamosios dalies 23 pakeitimas. Cimer, Figereido ir Hendel. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Vis dar po F konstatuojamosios dalies 24. Cimer Figereido ir Hendel pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 25. Dėlį pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 28 už, 16 prieš, vienas susilaikė. Atsiprašau, 27 už 17 prieš vieną susilaikė. 25 priimtas. 26 pakeitimas. Dėlykas už prieš susilaikė priimta. Ta pati autorė, vis dar po F konstatuojamasios dalies, 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. D konstatuojama dalis, D kompromisnis pakeitimas keturių frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po H konstatuojamosios dalies 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jot konstatuojama dalis, e, kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, laikė priimta. 38. Koferati ir Kosta pakeitimas, kas už, prieš, priimta. F kompromisinis pakeitimas, kai konstatuojama į dalį, kas už, prieš, susilaikė priimta. Po K konstatuojamosios dalies 44 Ronzulikas už, prieš, susilaikė priimta. 45 kas už, prieš, susilaikė atmesta po L konstatuojamosios dalies G kompromisinis pakeitimas keturių frakcijų kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau M konstatuojama dalis, H kompromisinis pakeitimas keturių frakcijų kas už, prieš, susilaikė priimta. Po M kontestuojamosios dalies 52 pakeitimas. Koferati Kosta iš Baldasar, kas už. Taigi kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po M konstatuojamosios dalies 53 kretų pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po ant konstatuomasios dalies 55 kretų pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 figereido kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 pranešėjos kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58 tos pačios autorės kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 nereikia balsuoti, 60 pranešėjos, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar siūlau balsuoti dėl viso teksto. Ne, dar panas Darden, prašom. Taip, ponė pirmininkė. Norėčiau keliai žodžiais paaiškinti, kai, kodėl bus taip balsuojama dėl viso teksto. Mūsų frakcija balsuojant susilaikys Aišku, mes nenorime mm, užkirsti kelio priimti šį pranešimą, kad tai, tai yra žingsnis į priekį vis tik tai ir mes parodėme um, savo pozityvų požiūrį balsuojant dėl kai kurių kompromisinių pakeitimų, pavyzdžiui, M kompromisinio pakeitimo, tačiau mūsų nuomonė skiriasi dėl kai kurių punktų, pavyzdžiui, dėl, dėl, dėl pagrindinių krypčių a, šioje srityje, kur iš tikrųjų m, labai menka buvo balsų persvara, todėl mes galvojame, kad tekstą būtų galima dar tobulinti. Todėl balsuojant galutinėme balsavime dėl viso teksto mūsų frakcija susilaikys. E... Eu não quero agora aqui voltar a fazer o debate de ontem, claro. Dėkoju. Pane pirmininkė, nereikia man kartoti, kas jau buvo pasakyta, bet turime atsiminti porą dalykų. <clears throat> Pirmiausia, apgailestauju, kad nesugebėjome e, surinkti daugumos e, direktyvos naudai. Žinote, kad mes visada pasisakėme už tai. E, vakar balsuojant paaiškėjo, kad ji susilaukė daugumos. Ir vis tik, nors pranešime yra ir trūkumų, vis tiek reakcija, galima sakyti, yra teigiama ir tai yra šiokie tokie žingsniai į priekį, tai siunčia komisijai signalą, kad šiais metais privalu e, labiau kovoti su skurdu, Ir nors aš sutinku su socialistų kolegomis, kad reikia mums tenktis ir ateityje siekti geresnio pranešimo negu kad šiandieną turime, bet apskritai vis tiek mes balsuosime už. Ar, ar, ar, ar dar yra norinčių pasisakyti, kaip kas balsuos prieš balsuojant? Ne, tai tuomet jau galime balsuoti. Poli. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Jei visi balsavote, balsuoti baigėme. 23 už, 5 prieš ir 14 susilaikė. Surinkome pakankamai balsų ir manau, kad galime padėkoti pranešėjai už jos pastangas siekiant kompromisu. Nous en venons au point 11. Pereiname prie 11 darbo atvarkės punkto, tai yra kalbėsime apie pakeitimus. Pirmininkė prašo tylos. Taigi kalbėsime apie valstybių narių užimtumo politikos gairias ir suteikiu iš karto žodį mūsų pranešėjų ponui Ry. Merci bien, madame euh, la pre... Ah oui, Ačiū pirmininkė, bet aš kalbėsiu vengriškai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė prašo tylos salėje. Parodydami pagarbą tiem, kas nori salėje dar dirbti, prašysiu visų išeiti tyliai. Tehát uh, egyszerre volt uh, Könnyű és nehéz dolgom a jelentéssel kapcsolatban. Turiu pripažinti, kad dirbdamas prie šio pranešimo turėjau ir, ir gerų, ir blogų minučių. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kurie parodė susidomėjimą šiuo Šiuo pranešimu buvo pateikta 294 pakeitimai, juos pateikė 34 parlamento nariai. Tai rodo, kad e, e, daug komiteto narių norėjo pateikti pastabų ir pasiūlymų. Dar daugiau, e, absoliuti dauguma iš jų visai lengvai gali būti integruoti į tekstą, bet tai reiškia, kad mes turbūt turėsime galimybę e, sutraukti juos į kompromisinius pasiūlymus ir tokiu būdu tekstas liks visai primtinas. Taigi, pirmiausia, dėkoju kolegoms už jų indėlį. Akivaizdu, kad buvo ir tam tikrų sunkumų. Pirmasis mano tikslas arba bent jau ketinimas e, buvo parengti gal 15 ar 20 kompromisinių pasiūlymų. Ir aš labai tikiuosi, kad bent jau arti to tikslo man pavyks priartėti. E, Kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, prie, kalbant apie dešimtąją gairę, aš ir pats pateikiau tam tikrų koreguojančių pakeitimų e, komisijos tekstui. Ir e, mes dar turėsime pagalvoti, kuriuos remiame ir dėl kurių galėsime balsuoti. Dėl septintosios, aštuntosios ir devintosios gairių, tai e, pirmiausia, turime apsispręsti, kurį tekstą laikysime mūsų pagrindiniu tekstu. Laikysime už pagrindą, ar tai bus Europos komisijos tekstas, ar tai bus mano siūlomas tekstas, o tai reiškia, kad turėtume turėti kitokią struktūrą. Ir e, tos e, e, originalo teksto 8 ir 9 gairės turėtų būti sutrauktos į vieną ir e, švietimo sistema, e, švietimo dalykai būtų aptarnėjami e, greta mokyklų sistemos. Mes turime taip pat akcentuoti, kad mūsų užimtumo darbo rezultatai turėtų būti uh, susijęti su e, atitinkamais, e, atitinkamais pastangomis. Grįžtant prie 7, 8, 9 gairių e, ir galvojant apie komisijos tekstą, galėtume iš naujo pažvelgti, kaip galėtume mūsų pasiūlymus integruoti ir galbūt patekti kitokią struktūrą. Kai kuriais atvejais, kaip jūs e, galbūt žinote, komitete jau du kartus apie tai diskutavome ir vėlgi aš buvau pateikęs keletą pasiūlymų, e, kuriuose e, stengiuosi atsižvelgti į tą susirūpinimą ar mintis, kurio, kurie buvo iškelti ankstesnėse diskusijose. Taigi yra e, tam tikras pasikartojimo lygis ir tam tikras suartėjimo lygis ir tai vėlgi didina mūsų galimybę siekti kompromiso. Pabandysiu pademonstruoti, apie ką aš čia galvoju. Akivaizdu, kad čia mes kalbame apie darbo kokybę, apie padorų darbą tokius dalykus. Atsi, e, atsižvelgdami į kolegų iš socialdemokratų frakcijos nuomonį ir kitų frakcijų. Ir čia vėlgi aš pats pateikiau a, e, pakeitimą apie a, e, bendrąją sampratą. Ir aš manau, kad tai galėtų a, truputį patobulinti tekstą, galėtų atsispindėti tekste. E, socialdemokratų frakcijos e, kolegos taip pat e, pateikė pakeitimo apie galutinį tikslą - visišką užimtumą. Ir čia kalbama apie dešimties metų laikotarpį. Kalbama, kad tos gairės veiks dešimt metų. Ir kada ta, ta, ta, tame laiko tarpe mes pradedame kalbėti apie galutinį tikslą, Tai e, jeigu pažvelgsite į kitus esminius ES tekstus ir pažiūrėsite, ką sako apie tai politinės partijos, visi įsipareigoja siekti pilno užimtumo. Todėl aš manau, kad tokia formuluotė galėtų rasti kelią į mūsų tekstą. Žinoma, reikia tokios formuluotės, kurią galėtume visi, kurią galėtume e, visi pritarti. Dabar e, ta dalis, kur kalbama apie tinkamą kontrolę ar stebėseną. Aš, aš suprantu stebėsenos svarbą ir čia aš manyčiau, kad mums pavyks surasti e, kompromisinių pasiūlymų dėka gerą formuluotę. E, panašiai e, atsitiko ir e, su tuo pakeitimu, e, kurį aš e, pateikiau, kur aš kalbu apie tai, kad reikia sutelkti dėmesį į jaunus žmonės ateinančius į darbo rinką. E, e, nemažai žmonių taip pat apie tai kalbėjo. Jeigu kalbėsime apie 75 procentų žimtumą, tai Ehm, turime taip pat kalbėti apie tam tikras amžiaus grupės ir kiekvienai atskirai grupiai turime kalbėti apie atskirus tikslus. Ehm, e, kai kalbam apie žmonės nuo 15 iki 24 ehm, metų amžiaus, tai sakome, kad 90 procentų iš jų turėtų arba mokytis, arba dirbti. Aš manau, kad tai visiškai realistiška. Tačiau vis tik yra ir skirtumų, jeigu kalbame apie amžiaus grupę nuo 20 iki 24 ar kokią kitą amžiaus grupę ir tada kiekvienai iš jų stengiamės e, susitarti dėl tam tikrų procentų. Čia mums reikės dar e, paieškoti sutarimo, kad galėtume e, pasiekti nuoseklumo. Aš remiu daugumą pateiktų minčių, bet kaip ir sakiau, vis dar reikia tą tekstą šlifuoti, tobulinti. Pavyzdžiui, e, reikia e, kalbėti apie mm, tam tikras e, visuomenės grupės, kuriuoms reikia didesnės apsaugos, ar tai būtų Romų bendruomenės žmonės, ar e, kokios kitos grupės. E, turime kalbėti apie socialinės ekonomikos svarbą, ypač dabartinės krizės akivaizdoje. Taigi, kaip ir minėjau, kad susilaukėme tam tikros kritikos e, dėl to, kad mažėja užimtumas e, viešajame sektoriuje, valstybinėme sektoriuje. Taigi, jeigu kalbėsime apie valstybės e, įdarbinamus žmonės viešuosiuose sektoriuose, tai manyčiau, kad tai reikėtų įtraukti į tekstą. Dabar e, e, švietimo reikalai, e, žinių reikalai, aš manau, kad čia turime kalbėti apie tam, tam tikrą pusiausvyrą tarp formalaus švietimo ir neformalaus švietimo. Tokią mintį aš paremčiau. Taip pat paremčiau ir tas iniciatyvas, kurios atsispindi pakeitimuose irgi, ir kur sakoma, kad turėtume siekti E, apie tai, kad reikia sumažinti mokyklos nebaigiančių žmonių skaičių 10 e, procentų. Galima kalbėti ir apie kitokius procentus. Mes turėtume turbūt sakyti, kad reikia siekti kuo daugiau žmonių turinčių kvalifikaciją ir kuo mažiau žmonių be kvalifikacijos. Todėl bet kokius žingsnius tą kryptimį aš e, remčiau. Kalbant apie sanglaudos politikos vaidmenį, užimtumo politikoje. Pritarčiau tam, kad užimtumo politika nėra vienas iš žemesnių sanglaudos politikos komponentų ar elementų. Tad ir čia yra pateikta puikių pasiūlymų ir aš e, ketinu įtraukti juos į tekstą. Jau minėjau, kad tokie pasiūlymai puikiausiai e, dera tekste, kai kalbama apie e, vidinės ir išorinės strategijas. Aš taip pat galiu tai paremti, ypatingai po vakarykščių klausimų kur išgirdome pono Monti labai svarbės mintis ir šitą taip pat turėtume įtraukti. Tuo pat metu galiu paremti ir tuos pasiūlymus, e, kuriuose sakoma, kad turime labai atsargiai elgtis su uh, siūlomomis proporcijomis ar procentais. Viską reikia labai gerai pagrysti. Antra vertus, uh, kalbame apie dalykus, kurie yra nacionalinio suvereniteto prerogatyvų reikalas. Uh, todėl turime dirbti tam, tam tikrose ribose. To negalime pamiršti. Yra nemažai pasiūlymų dėl e, vyrų moterų lygybės, dėl mikrofinansavimo. Taip pat juos galiu paremti, bandysiu įtraukti juos į tekstą. Na, ateinančią savaitę pabandysiu su šešėliniais pranešėjais e, pasiekti galutinį sutarimą e, dėl to, kaip tuos visus elementus įtraukti į tekstą. E, šiek tiek iškyla problemų su e, žaliųjų frakcijos pasiūlymais. Ne, ne tiek dėl turinio, aš jiems galiu pritarti. E, bet aš nemanau, kad kiekviename ar kas trečiame paragrafe ar, ar sakinyje vis kalbėti apie žalėjį, tvarųjį ar ekologinį metmenį. A, Bet kuriuo atveju aš manau, kad ir čia mes sugebėsime surasti visus tenkinančių kompromisų. Krizė, kaip žinote, dar nesibaigė. Bet e, aš stengčiausi susilaikyti nuo kalbėjimo vien tik tai uh, E, negatyvius elementus. E, Lisabonos strategija yra sudėtingesnė negu visa tai, nors ir tiesa, kad yra tam tikro negatyvaus poveikio, bet mano nuomonė, neturėtume menkinti tų pastangų ir to, ką mes esame per pastarai dešimtmetį pasiekė. Norėčiau, kad kolegos man čia pritartų. Paskui, kai kalbame apie socialinės sistemas, apie pensijų perkelimą, socialinių išmokų perkelimą vidaus rinkoje, visa tai, žinoma, susiję su judumo problema. Ir kolegos ją čia akcentuoja e, didelė dalimi galiu e, tam pritarti, tikiuosi, kad galėsime surasti bendrą tekstą. 294 pakeitimai. Regis labai didelis skaičius, tačiau daug iš jų yra panašus, dera tarpusavyje ir aš e, optimistiškai žiūriu į tai, ką galėsime pasiekti su kolegomis, kai kitą savaitę susėsime drauge. Galėsime e, išanalizuoti visus 294 e, pasiūlymus, e, susitarti, kuriuos galime priimti, galime iš karto išskirti tuos, kuriuos iš karto galime integruoti į tekstą, dėl kitų galime toliau diskutuoti, bet galiu užtikrinti Jūs, kad kitą savaitę su kolegomis šešėliniais pranešėjais dar susėsiu, nes manau, kad pravarčiausia bus kaip tik pažiūrėti į tuos pakeitimus ir sutarti dėl teksto. Na ir yra dar e, vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Norėčiau paklausti pono Serkas. Kaip jisai suvokia kolektyvinį, a, e, savanorišką kolektyvinį kolektyvinį darbą, e, e, kolektyvinį savarankišką darbą. Čia aš nelabai supratau, apie ką jis kalba savo tekste. E, turiu pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl septintosios gairės įtraukti dar vieną pastraipą, ketvirtąją pastraipą, E, tam e, galiu pritarti ir e, dar kartą pakartosiu. Aš manau, kad perspektyva sutarti dėl bendro teksto yra visai neblogos. Jūs turbūt suprasite, kad nenoriu kiekvieną punktą iš eilės dabar nagrinėti, nes mes vis tiek ieškosime kompromisų ir kitą savaitę turbūt dėl konkrečių formuluočių mes diskutuosime. Pirmininkė, dėkoju. Noriu priminti kolegoms, kad e, jų, jų padėjėjai e, neturėtų sėdėti parlamento narių vietose. Jie gali prieiti prie savo e, parlamento nario, jeigu toks reikalas iškyla, bet nereikėtų, kad jie sėdėtų kitų parlamento narių vietose. Taigi, jeigu nori pasikalbėti su savo parlamento nariu, tai gali prieiti ir pasišnekėti, o šiaip reikėtų sėdėti salės galutinėse eilėse. Thank you, um, Madam Chair. Pone Harkin. Dėkoju, ponė e, pirmininkė. E, kolegės nėra, e, ji paprašė, kad aš perdočiau jos pastabas ir aš pati norėsiu šitą pasakyti. Taigi, ponė Ovir negalėjo visų pakeitimų perskaityti dėje, nes ne visos kalbos versijos buvo pateiktos. Ji mano, kad mes turėtume kalbėti apie 70 5 procentų užimtumo e, lygį 2020-aisiais, o ne apie 80 procentų ekonomikos komitete. Atrodo, tai buvo kalbama e, taip pat e, žmonių gyvenančių po skurdo riba skaičius turbūt turėtų mm, būti ne 25, o 40 procentų, tai būtų realistiškiau. Na, o dabar mano pačios pastabas, aš iš principo paremčiau uh, pasiūlymus ir e, pakeitimus, kuriais siekiama didesnio užimtumo lygio, e, normalių darbo vietų, e, švietimo. E, pranešėjas čia užsiminė, kad galbūt negalėtų pritarti kai kuriems mano pranešimams, kur aš kalbu apie e, Lisabonos strategijos autorystę ar jos prisijėmimą valstybėse narėse, bet galbūt jisai priimtų mano pasiūlymą, e, kur aš kalbu, kad reikia, kad valstybės narės e, žiūrėtų kaip į savo e, dokumentą, į strategiją 2020. Taip pat dėl <clears throat> vadinamojo flex security principų priėmimo 52 e, pakeitime kalbama apie e, palaipsnį e, stimulų mažinimą. Čia man norėtų aiškumo. Yra nemažai pakeitimų dėl VMI E, paramos, e, geros administracijos ir taip toliau. E, Visą tai aš paremčiau, taip pat paremčiau pakeitimus, kur siūloma mažinti biurokratiją. Buvo taip pat pakeitimų, kuriuos aš remiu dėl vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų žmonių. Ir kur sakoma, kad reikėtų paremti jų galimybės įsidarbinti. Uh, Tas pats pasakytina apie mikrofinansavimą, e, skatinančius pakeitimus ir aš tikiuosi, kad e, pranešėjas galės juos priimti. Pone Steinruch. Ačiū labai, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Ry už tai, kad jis uh, paminėjo, kad yra labai daug gerų pakeitimų, kuriuos galime apibendrinti ir tada integruoti į tekstą. Aš e, manau, kad dėl kai kurių klausimų vis dėlto reikės aptarti, kad rastume kompromisą, tačiau e, tikrai džiugi kolegų parama ir ji parodo, kad e, sulaukime didelio palaikymo ir tai mums yra labai svarbu. Dėl visiško užimtumo Manau, kad ši savoka turėtų likti lygiai taip pat kaip ir geras, padarus darbas. Mums reikia naujų darbo vietų, tačiau ne bet kokių. Turi būti tinkamas atlyginimas, negalime leisti, kad e, atlyginimai būtų dempinguojami, nes turime siekti ir didesnio tikslo, tai yra skurdo mažinimo. Taip pat ir jaunimo situacija, švietimo kvalifikacijos kelimo situacija yra labai svarbi ar mes skirsime mokyklinį išsilavinimą ir profesinį išsilavinimą. Turime apsispręsti, kurią savoką pasirinksime. Pana Sari ir pana Harkin kalbėjo ir apie konkrečių, ambicingų tikslų svarbą. Būtent šios tikslus reikia iš naujo peržiūrėti. Na, o man svarbu, kad mes nemastytume tik apie ES 2020 metų strategiją, tačiau nepamirškime ir to tarpinio tikslo, tai yra 2014 metų tikslų. Manau, kad e, tikrai turės įvykti nuodugnios diskusijos, kad rastume e, kompromisus. Tačiau kita vertus noriu pabrėžti, kad mes kaip parlamentas norime, kad taryba mus traktuotų rimtai, nes tik tokiu būdu mums pavyks rasti kompromisą kartu su taryba. Ačiū. Merci, Madame Cornelissen, puis Monsieur Thomas Mann. Ačiū labai, ponia Cornelissen, tada ponas Mann. Um, Yeah, I think uh, um, we've been very prolific and creative. Manau, kad. Dėkui, iš tikrųjų, man atrodo, mes labai kūrybiški pasirodėme, pateikė tokią gausybę pakeitimų sekretariatui ir mums teks nemažai padirbėti siekiant gerų kompromisinių pakeitimų, bet uh, esame jau nemažai šią kryptim pažengę. Turime išryškinti tuos elementus, kurie svarbus mums visiems, bet taip pat ir e, tokius, kuriuos e, visiems norisi mm, išlaikyti tekste. E, aukštos kokybės padoros darbas yra vienas iš tokių elementų. Mes galvojame, kad tai turėtų tarsi toks e, švyturys e, visoje užimtumo politikoje. Uh, E, turbūt nenustepsite, jei pasakysiu, kad ekologiškos darbo vietos e, mums yra iš tikrųjų svarbios. Nesakome, kad kas antrame sakinė apie tai reikia kalbėti, bet mums svarbu, kad e, iš principo tai būtų paminėta atsižvelgiant į ES strategiją 2020. Jeigu mes norime, kad mūsų ekonomika ir darbo rinka būtų tvari, E, įtraukianti visus e, ir išmoninga. E, į tai būtina atsižvelgti. Netiek daug buvo kalbėta apie dešimtąją gairę, vadinamąją socialinę gairę. Gerai, kad taryba ne, neišbraukė ne tokių e, svarbių problemų kaip skurdas. Bet turime atidžiai žiūrėti, kaip e, konkrečiose formuluotėse ir, ir apibrieštyse tai bus atspindėta. Mums svarbu, kad e, socialinis aspektas tekste išliktų. Aš taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad ir šiuose angairėse būtina akcentuoti e, lyčių lygybę. E, moterų teisų komitete e, buvo vakar e, balsuota dėl atitinkamų pakeitimų, jie bus perduoti šiam komitetui, tikimės, kad e, juos galima bus įtraukti į tekstą, tai stiprūs, ambicingi pakeitimai ir manau, kad jie gyvybiškai svarbus. E, senėjančioje darbo rinkoje tikrai bus būtina užtikrinti, kad visi galėtų dirbti, tam reikia atitinkamų nuostatų, e, svarbu, kad e, moteris galėtų derinti savo profesinį darbą ir, ir, ir e, darbą namuose. Tas pats pasakyti ir apie vyrus. Ponas Manas, ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad jau dabar sulaukime daug pakeitimų ir ponas Ari kalbėjo, kad jis pasirengęs integruoti į savo tekstą pakeitimus arba iš jų sukurti kompromisinius pakeitimus. Manau, kad tai vos ne Herkulio užduotis, atsiprašau, Herka, Heraklio užduotis reikėtų galbūt parengti trumpą pakeitimų santrauką, kad mes galėtume įsigilinti tinkamai į pakeitimų niuansus. Džiugu tai, kad daugelie pakeitimų yra akcentuojamas mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo. Ir ypač tas šios įmonės kuria svarbias naujas darbo vietas. Turime sudaryti galimybės e, investuoti ir dėkti naujoves ir mažose ir vidutinėse įmonėse, nes juose sukuriama daug darbo vietų. Noriu padėkoti ponui Ry ir už jo skatinimą dėkti naują struktūrą. Turime kovoti prieš e, mažą darbo už, užmokestį. Nereikėtų kurti tokių darbo vietų, kurios yra labai blogai apmokamos ir kurios nėra susijėtos su socialinė apsauga turime pripažinti, kad skirtingose valstybėse narėse skirtingi įdarbinimo standartai egzistuoja, tačiau e, turime bandyti juos suvienodinti, akcentuojant socialinę apsaugą. Kalbant apie 2020 metų strategiją, turiu pasakyti, kad socialinių partnerių vaidmuo čia yra labai svarbus. 147 pakeitimas Hierariko ar Patriko Čia kalbama apie gerą darbą, apie gerą darbo vietą. Vokietijoje mes kalbame apie gerus žmonės ar gerus politikus ir blogus politikus. O dabar kalbame apie gerą darbą, geras darbo vietas. Tačiau turėtume kalbėti apie lankstumą, apie užtikrintas darbo vietas kad žmonės nebūtų pastumdomi iš vienos darbo vietos į kitą. Manau, kad lankstumas bus užtikrintas tik tuo met, jei bus ir pakankamai saugumo. Taigi, apie tai turime taip pat dar padiskutuoti. Noriu paremti kolegos e, Steinbroko mintis ir 148 pakeitimą Čia kalbama apie mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį ir apie atsiveriančias galimybės ir potencialą. E, yra kalbama apie tai, kad reikėtų ir jaunimą, ir vyresnio amžiaus žmonės įtraukti į darbo rinką. O čia mums reikia naujų partnerystų švietimo srityje, galbūt net e, įvairių valstybių lygmenių. 153-199 pakeitimas čia kalbama apie Europos socialinį fondą. Turėtume daugelį procedūrų supaprastinti. Turime pridaryti, padaryti lengvesnę prieigą prie prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų, nes tikrai yra tokių žmonių, kurie nesuvokia mūsų europietiškųjų idėjų ir Europos socialinis fondas e, yra aiškus atsakymas ir aiški reakcija į dabartinę krizę. 142 pakeitimas čia e, pateikiamas puikus e, sąrašas Na, kolegė Kornelisen kalbėjo apie žaliasias darbo vietas ir ekologiškas darbo vietas. Manau, kad tai ne tik žaliųjų frakcijos noras ir kitos frakcijos taip pat e, akcentuoja žalių darbo vietų svarbą tiek konservatoriai, tiek liberalai. Taip pat pasisako už šią žaliojo darbo savoką. Tačiau galbūt neturime kažkaip klasifikuoti darbo rinkos, išskirdami ją į žaliasias darbo vietas ir neekologiškas darbo vietas. Na nežinau, ar jeigu aš dabar ir išėčiau žalę kaklaraištį, nuo to tapčiau žalesnis. Taigi, ponui Šabui noriu pasakyti, kad tikrai e, nuveiktas didelis darbas ir aš tikiuosi, kad per ateinančias e, savaitės pasiseks sutarti dėl kompromisų, nes pakeitimų tikrai yra daug. Linkiu ko geriausios sėkmės e, juos rengiant. Ačiū labai, ponas Sarkas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ry. Jūs uždavėte klausimą dėl socialinės ekonomikos ir kolektyvinio savarankiško darbo. Neturėtume pamiršti paties parlamento parengtų rekomendacijų, neturime pamiršti situacijos pačiose įmonėse. 10 procentų visų dirbančiųjų yra savarankiškai dirbantis asmenys, taigi e, turime daugiau dėmesio skirti ne kapitalo ištekliams, tačiau žmogiškiesiems ištekliams, ypač krizės akivaizdoje. Ypač krizės akivaizdoje turime skatinti savarankiškai dirbančius žmonės dirbti. Verslius žmonės turime remti. Tai yra tie žmonės, kurie atranda savyje drąsos įkurti įmonę arba įtraukti į tą įmonę ir savo šeimos nari, narius, kurie nebijo rizikuoti steigia įvairias individualias įmonės, e, kitas, kitų įmonių rūšis ir nesibijo kurti naujų darbo vietų. Tai teikia mums pridėtinę vertę ir e, naudinga tai yra ir visai visuomeniai. Noriu pabrėžti, kad visos darbo formos, įskaitant savarankišką darbą, krizės akivaizdoje turi būti remiamos, nes ypač savarankiškas darbas yra labai veiksmingas. O šiuo metu turime skirti daugiau dėmesio būtent savarankiškam darbui. jei verslus žmogus sukuria naujas darbo vietas ir jei tokių žmonių yra daug ir sukuria mi milijonai darbo vietų, tai susikuria labai teigiamas domino efektas ir sukuriama darbo vietų gausa. Ir prisiminkime, kad tos darbo vietos yra ir labai veiksmingos. Uh, yes, um... Dabar ponė Lin, paskui ponė Figureido. Dėkoju, pirmininkė, gaila, <clears throat> kad e, e, procedūra bus e, tvirtinama konsultacijų procedūros pagrindu. Tokios įtakos dėl gairių mes neturėsime, kaip kad praeitie būtume turėję. Jūs matysite, kad savo pasiūlymuose 51-62 aš kalbu apie skurdą, kalbu apie antidiskriminacinės priemonės 99-ame e, pakeitime, o 149-ame kalbu apie VMI ir apie verslininkus ir e, akcentuoju, kad nereikia išlikties išbraukti neįgalių ir e, vyresnio amžiaus žmonių. Tačiau nepaisant to, iš tikrųjų, aš irgi pritariu, kad turi būti ir vadinamieji žalieji, e, vadinamosios žaliosios darbo vietos. E, aš manyčiau, kad tekste šį savoką turėtų išlikti. Dėl profesinio rengimo e, aš pateikiau 241 pakeitimą, bet E, dėl visų jų e, esu pasirengusi tartis dėl kompromisų. Pone Figureido. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turbūt žinote, kad man teko ties tomis gairėmis padirbėti jau kurį laiką. E, iššūkiai čia nemaži. Europos komisijos pasiūlymai labai dažnai pakankamai silpni. E, lyčių lygybė, moterų teisės, socialiniai aspektai, e, pokyčiai makroekonomi, e, makroekonominėje politikoje. Visą tai prisideda prie e, nedarbo ir skurdo. Ir e, čia visose tuose mano minėtose srityse reikia, e, reikia pokyčių, teigiamų pokyčių. Kaip kolegė ką tik sakė, mūsų nuomonė dėja čia bus tik tai rekomendacinio pobūdžio, o komisija turės paskutinį žodį. Uh, visame ta procese ir tai labai aiškiai demonstruoja, kaip sunku dirbti mūsų pranešėjoj. E, kaip tik todėl ir turime pripažinti e, jo atliktą darbą. Antra vertus, e, mes turime galimybę tobulinti savo dokumentą ir pabrėžti tai, ką sakė ponas Cornelison, e, laukti, kol mus pasieks e, moterų teisų komiteto nuomonę ir e, šia prasme gairėse turime ne tik susitelkti ties horizontaliu požiūriu, ginant moterų teisės, čia turime galvoje, kad moterų teisų elementas turi atsirasti visose politikos e, srityse, bet turime e, žvelgti ir plačiau. Turime pažvelgti į e, socialinį aspektą. Ir galbūt paremti ar ieškoti dar stipresnių pasiūlymų, kuriuos mano frakcija ir aš pati ateityje ketiname teikti kalbėti apie tai, kad reikia esminių politikos pokyčių, remiantis devintuoju Lisabono sutarties straipsniu. Nes jeigu šiame kontekste, šioje dvasioje pažvelgsime į e, dabartinį ES politiką, tai pamatysime, kad e, dauguma tokio, to, to, tokių e, politikų iš principo kertasi su sutarties nuostatomis, kai kalbam apie makroekonominę politiką, nes jinai e, tik tai kuria daugiau nedarbo ir daugiau socialinių problemų. Andel. Ačiū labai, aš labai vertinu pranešėjo e, darbą ir tai, kad buvo pateikta tiek daug pakeitimų, jokių būdų nereiškia e, kritikos. Tai reiškia, kad mes labai vertiname um, pono Ry darbą ir apskritai ši tema yra labai svarbi. Norėčiau tarti keletą pastabų. Pirmiausia, šis pranešimas yra puikia proga pasakyti, kad lankstumas e, darbo rinkoje užtikrina ir didesnį saugumą patiems darbuotojams. Ir kuo darbas e, yra lankstesnis, tuo daugiau saugumo, socialinio saugumo reikėtų suteikti ir darbuotojams. Turėtume tą mintį akcentuoti. Kita mano pastaba. Geras darbas nėra e, Europos parlamento išradimas. E, geras darbas e, reiškia didesnį socialinį saugumą, geresnę darbo kokybę. Ši savoka yra ginama ir pačių profsąjungų, todėl aš manau, kad turėtume ir šį, šią temą įtraukti į patį pranešimą. Uh, Trečioji mano pastaba. Komisija dažnai akcentuoja, kad reikia perkvalifikuoti darbuotojus, kad jų išsilavinimas taptų naudingų darbo rinkai. Tačiau mes turime pabrėžti ne tik perkvalifikavimą ar kvalifikacijos keitimą, turime kalbėti ir apie besikeičiančią darbo rinką ir e, žmogiškųjų išteklių bagažą. Būčiau laimingas, jei būtų sureaguota į šias tris mano pastabas. Ačiū labai. Pone Plamp yra paskutinė e, paprašysi žodžio. Daugiau norinčių paklausti nemačiau. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat Norėčiau padėkoti ponui Ry už puikų pranešimą. Aš visiškai pritariu poniai Lin. Gaila, kad su mumis tik konsultuojamasi. Tačiau aš tikiu, kad e, tiek mūsų pakeitimai, tiek kompromisiniai pakeitimai padės e, pabrėžti užimtumo gairių svarbą. Ir tokiu būdu ES darbo rinka remsis ir socialinės įtraukties principais. Noriu pabrėžti, kad valstybės narės turėtų įgyvendinti užimtumo gairias. Aš e, anksčiau jau kalbėjau apie Rumunijos atvejį ir e, valstybės narės turėtų stengtis e, daugiau moterų integruoti į darbo rinką. Tas pats taikytina ir jaunimui. Džiugu, kad jūs kalbėjote ir apie integruotos politikos svarbą etninėms mažumoms. Čia aš pirmiausia, aišku, galvoju apie Romų etninę mažumą. Uh, Norėčiau paprašyti pabrėžti aiškios e, politikos svarbą. Kai kuriais atvejais turėtume kovoti prieš prieš nelegalų darbą, nes nelegalus darbas e, kartais gali iškraipyti darbo rinką. Aš čia turiu omeny tokios darbo politikos svarbą, kuri leistų tinkamai derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Taigi mes turime pasisakyti už aktyvę senatvę, už vienodą atlygį, už e, neįgaliųjų migrantų, e, vyresnio amžiaus žmonių, socialiniai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių įtraukti į darbo rinką. Norėčiau paprašyti jūsų paremti ir vienišus tėvus ir vienišas mamas auginančius vaikus, nes ypač krizės akivaizdoje moterys 90 e, pro, 90 procentų atvejų tai moterys yra, um, kurios augina vaiką vienos ir būtent joms turėtų būti skirtas didesnis dėmesys ir didesnė parama. Tik tokiu būdu bus e, sukurta skaidri darbo rinka. Aš irgi noriu padėkoti pranešiai ir tikrai um, pirmo apsikeitimo nuomonės galiu pasakyti, kaip svarbu yra, kad apjungiamos dvi linijos, dvi gairės. Kalbame apie sanglaudos politiką, tačiau jeigu kelime sanglaudos politikos klausimą, tai aišku, kad visų pirma kalbame apie iššūkius ne pagrindiniams gairiams. Um, Nes eina, jei eina kalba apie sanglaudos gairę, tai čia reikėtų gal galvoti apie uh, kažkokius teritorinius aspektus, tačiau, um, kai eina kalba apie uh, bendrijos priemonių taikymą, tai čia reikia kalbėti ne apie pagrindinės gairės, reikia galvoti, čia juk eina kalba apie tai, kad valstybėms narims mes rekomenduojame, kaip uh, joms geriau naudoti biudžetą. Ir tai, o jų biudžet, nacionalinio biudžeto naudojimas tai nėra, um, pavyzdžiui, sanglaudos lėšų, sanglaudos fondo lėšų valdymas. Taigi, kadangi tos pagrind, pol, politikos gairės eina, yra skirtos strategijai 2020 metams įgyvendinti um, struktūrinių fondų uh, reformos. Uh, priemonėms įgyvendinti. Tai yra svarbios priemonės, tačiau kai eina kalba apie e, šių priemonių derinimą su um, tomis pagrindinėmis gairėmis, aš nežinau, kaip mes tada formuojame tas užimtumo politikos gairias ir tuo pat metu valstybių narių kažko reikalavime. Man čia yra kažkokia tai prieštara. Aš nelabai suprantu tos logikos. Be to vakar apie tai komunikate buvo kalbama e, po mūsų susitikimo su mm, ministru, kuris užsima dabar einamaisiais reikalais, būtent kalbant apie e, būsimą pirmininkavimo laikotarpį ir tai, kas sėtina su Puma Ori pranešimu. Mūsų pranešėjas kelia pagrindinį tikslą, tai yra uh, kad 90 procentų jaunimo turėtų darbą arba turėtų galimybę mokytis. Aš manau, kad tai yra labai svarbus Europos parlamento siekis. Aišku, reikės dėrėtis su taryba ieškant galimybių užsitikrinti, kad parlamento siūlomi pakeitimai būtų priimtini tarybai. Uh, Labai svarbu turint, turėti tai omenyje rengiant kompromisus, būtent rengiantis dėrybams su taryba, kad dėmesys būtų sutelktas į e, naudingus ir realistiškai pasiektinus tikslus, kad parlamento pozicija būtų tvirta ir kad tokiu būdu mes galėtumėm tikrai užsitikrinti, jog iš tarybos išplėšime tą pritarimą, sus, susitarimą, nes tikrai nebus tai lengva, nes jau ir iš mm, pirmininkavim perimsinčios valstybės atstovų ryškėja, kokia bus ta situacija. Taigi ruošiant mūsų raštą reikės atsižvelgti į tai kokia bus tarybos e, e, nuotaika ir, ir, ir pozicija po to, kai parlamentas priims savo poziciją. Aišku, visų pirma, parlamentas turi išreikšti savo poziciją. Taigi, aš norėčiau, kad um, pranešėjas visų pirma, du, trys pagrindinius dalykus mums išryškintų, dėl ko mes galėtumėm rimtai visi sutarti, kad po to galėtumėm tokią tvirtą darybinę poziciją pristatyti, eidami daryboms su taryba. Taigi, suteiksiu žodį pranešėjui és köszönöm az észrevételeket. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegams už pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Tai tik sustiprino mano įsitikinimą, kad galėsime susitarti dėl kompromisų. Tačiau da, keletą pastabėlių vis tik norėčiau pasakyti. Kalbame apie tai, kaip išmatuoti uh, skurdą. Po to, kai komisija pateikė savo pasiūlymus, e, taryba tik pradės galvoti apie tai, kaip įvertinti, kaip pamatuoti skurdą. Tai tam tikras dalykas, e, į kurį turime atsižvelgti. E, ir kai atskiras valstybės narės dėl šito reikalo susitars, turime apsispręsti, kaip geriausiai tai atspindėti savo darbe. Korneliu, e, poniai Korneliusen, e, noriu pasakyti, kad e, akivaizdu, kad mes remiame vadinamasias žaliasias darbo vietas ir strategijoje 2020 tai labai aiškiai akcentuojama. O kai kalbame apie gairės, tai jos turi būti sformuluotos taip, kad būtų labai aiškiai suprantamas žmonėms. E, nereikia mums čia teksto, kurį būtų sunku e, sekti, e, skaityti. Tad aš ir manau, kad reikia mums susitelkti ties esminėmis mintimis, kurios atsispindi pakeitimuose, kad paskui kompromisuose galėtume uh, susitelkti ties pagrindinėmis savokomis. Minėjau, kad yra pakankamai daug artumo tuose pasiūlymuose dėl e, vidutinių ir mažų įmonių, dėl e, žaliųjų darbo vietų. E, Daugelį pakeitimų yra elementų, kurie jau mano yra įtraukti į galimų kompromisų sąrašą. Grįžtant prie to, ką sakė Alejandro, turiu pasakyti, kad e, aš e, remiu, kad e, mes atspindėtume kažkaip savarankiškai dirbančiųjų reikalus. Man šiek tiek nebuvo visiškai aišku, <clears throat> ką reiškia e, tie kolektyviškai dirbantys, savarankiškai dirbantys. Ar čia kalbam apie tuos, kurie yra e, E, tarsi jėga varomi apsijungti, kad e, jie atrodytų tarsi savrankiškai dirbantys. Reiktų čia atidžiau pažvelgti ir šiek tiek pasiaiškinti. E, jeigu mes kalbame apie tai, kad savarankiški, savarankiškai dirbantis jungtųsi, bet tas kolektyvinis savarankiškas darbas, kaip jūs e, formuluojate, nėra man visai aiškus. Aš suprantu kooperatyvų idėją ir, ir galiu priimti šią mintį ir įsiekti pažangos. E, lankstumas e, saugioje, socialiai apsaugotoje darbo rinkoje arba flex security yra svarbus dalykas. Klausydamasis e, to, ką sakė ponas Hendel, e, galiu jam pritarti. Bet e, aišku, galėtume paieškoti alternatyvos savokai geras darbas. Dabar tai, ką sakė pirminkė, kai ji kalbėjo apie sanglaudą, čia iš tikrųjų rimta problema ir tikras iššūkis. Čia įžiūriu tam tikrų grėsmių. E, kalbėdami apie strategiją 2020, e, turime galvoje taip pat ir gairės, bet kol kas nežinome nieko apie finansinę perspektyvą ir nėra visai aišku, kaip mes tuos ambicingus planus ketiname finansuoti. Todėl uh, pati sanglauda, ar bent jau jos finansavimas turės būti iš naujo apibrieštas. Turėsime pažvelgti į tai, kokias priemonės turime, e, e, ką mes turime galvoje, kai sakome apie užimtumą, kuris e, būtų visa apimantis ir tvarus. Taigi, Kalbėdami apie sanglaudą, galėtume taip pat kalbėti ir apie ekonominę gairę. Bet artėdami prie dėrybų su taryba, galbūt galėtume pradėti kalbėti apie kažkokius naujus elementus tekste. Nesakau, kad aš absoliučiai tam priešinuosi, bet vis tik turime ginti išteklius. Tai ko gero vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Man jis yra labai svarbus. Ir jeigu pažvelgsime užimtumo politikos perspektyvoje, tai turime taip pat neužmiršti tam tikrų sričių, kur e, vystimos lygis nėra toks aukštas. Turime e, kalbėti apie tai, kaip ten e, turėtume padėti. Ir čia nekalbu apie tokius dalykus kaip miestelio ar, ar miesto pagrindinės aikštės sutvarkymas. Turime kalbėti apie esminius dalykus, naujas darbo vietas. Daugybė čia dar lieka mums darbo nuveikti ir turbūt neturėtume stačią galvą pulti, viską įtraukinėti, reikia tiesiog toliau dirbti ties tuo tekstu per kelias ateinančias savaitės. Aš pabandysiu e, kolegoms pateikti tam tikrą darbų grafiką, e, pabandyti suorganizuoti keletą susitikimų, galbūt mažesnėmis grupelėmis. E, taip aš matau e, mūsų ateities darbą. Aišku, dar reikia atsižvelgti į laiką, kurio reikia, e, norint išversti visus dokumentus. Taip pat reikia suteikti politinėms frakcijams galimybę padiskutuoti dėl kompromisų. Vadinasi, tų formuluočių mums reiks gana greitai ir tada jau pradėti siekti paramos tiems kompromisams. Todėl kitą savaitę ketinu susitelkti ties e, kompromisų formuluotėmis. Dėkoju. Euh, Ačiū ponai pranešėjui. Apie tvarkaraštį balsuoti numatoma Liepos 13-14 dienomis mūsų sesijoje. Galbūt reikėtų dar pasilikti galimybę šiek tiek pakoreguoti tų mūsų dviejų darbo dienų darbo tvarkę, jeigu norėsime pasinaudoti tą atsiverčią galimybę, kurią pirmininkavimą perimsianti Belgija mums siūlo pradėti trialogą dar prieš vasarą. Taigi aš manau, turint omenyje tokią galimybę su, ir jūsų pasiūlymus, reikėtų kažkaip o, optimaliai pakoreguoti mūsų tvarkarštį, bet aišku, kad balsuosime arba Liepos 13 arba Liepos 14 dieną, taigi reikia numatyti pakankamai laiko kompromisiniams pakeitimams aptarti. Tai Kągi, kaip vakar um, pradėdama darbą aš jums sakiau, um, EBPO atstovai, kurie norėjo pristatyti um, vietos užimtumo plėtros e, studijos rezultatus, negali dalyvauti mūsų posėdėje. Taigi šią studiją mes analizuosime, kuomet pradėsime e, darbą rugsėjo mėnesį. Šios dienos darbo atverkė mes išsėmėme, taigi kitą sykį komitete susitiksime vėl Liepos 13-14 dienomis, kai vyks mūsų posėdis.